GUE frakcija pateikė e, pasiūlymus dėl, dėl jų skirimo, dėl tų narių skirimo į e, komitetų ir delegacijų, į komitetus ir delegacijas. Jei niekas e, nepasiūlys jokių pakeitimų, iki protokolo patvirtinimo laikysime protokolą patvirtintą pagal numatytą galiojančią procedūrą. Dabar noriu perti prie kito darbo tvarkės punkto.